Labą dieną, ponios ir ponai. Tęsime vakar pradėtą posėdį. Šiandien savo tarpę turime sekretorių Taut. Jis yra komisijos atsakingos už visuotinio branduolinio bandymų uždraudimo sutarties klausimus. Mes jau esame diskutavę apie brandolinio ginklo neplatinimą. E, tai yra ta tema, kuri mus domina ypatingai, tai yra labai aktuali tema šiuo metu. Jūs esate tos, tos komisijos nuo 2005 rūpjūčio sekretorius, atsakingas už nusiginklavimo klausimus. Norėčiau pasakyti, kad nu, branduolinio nusiginklavimo sutartis yra neplatinimo sutarties vienas iš svarbiausių elementų. 44 valstybės turi ją pasirašyti ir ratifikuoti, kad įsigaliotų. Devynios iš tų valstybių dar to nepadarė, nepasirašė ar neratifikavo. Mums, aišku, būtų įdomu sužinoti kaip vyksta tas ratifikavimo procesas, tačiau atsižvelgiant į praeitos savaitės aktualijas, mums būtų įdomu išgirsti apie jas. Manau, kad jūs taip pat buvote New York'e praeitą savaitę, kur buvo kalbama apie brandolinį nusiginklavimą ir brandolinio ginklo neplatinimą. Ir norėčiau, norėtume išgirsti, kas vyksta su Iranu, su Šiaurės Koreja, jungtinių valstijų reakcija į tai ir kitų šalių taip pat. Pone ambasadoriau, jums žodis. So much. Uh, dėkoju labai. Labas rytas, dėkoju šią galimybę. E, manau, kad tai tikrai labai tinkamas metas tiek man pačiam, tiek ir pačiai organizacijai padėkoti už jūsų ES nuolatinę paramą sutarčiai. Taigi, sakyčiau, metas labai tinkamas, kaip jau minėjo ir ponas Danžanas. Praeitą savaitę vyko daug įdomių dalykų, New York'e aukščiausių lygių, tai e, ministrų ir prezidentų lygių buvo kalbama apie brandalinio ginklo neplatimą ir nusiginklavimą. Ir darbo tvarkėje atitinkama nusiginklavimo sutarčiai buvo skirta daug dėmesio. Šiek tiek apie padarytą pažangą kurią per pastaruosius metus padarė organizacija dėl sutarties, aišku, nežiūrint e, tų sunkumų, su kuriais vis dar tenka susidurti. Pirmiausia, pakalbėsiu apie naują politinį postumį ir jį neprieštarausite, bandysiu nušviesti kontekstą plačiau. Kodėl yra svarbi šitų tartis ir jos patvirtimo mechanizmas? Na, pradėsiu nuo sutarties uh, pradžios, 1996 metais buvo pasirašyta sutartis, kuria buvo uždrausti brandolinių ginklų bandymai e, visiems laikams ir visose aplinkuose. Ir ši sutartis apima šiuos draudimus kartu su verifikavimo režimu. Ir šie dalykai ir sudaro šią sutartį. Ponas Danžaras atrado tinkamą formulę ir, sakyčiau, tai tikrai labai unikalus dalykas. Ir sutartyje konkrečiai įvardytos 44 šalis ir tam, kad ši sutartis įsigaliotų, reikia, kad visos šios šalis ją ratifikuotų. Na, tai tikriausiai pirmas iki teisės istorijoje buvo su sukurta tokia sutartis ir tokios jos patvirtinimo ir įsigaliojimo aplinkybės. Šiek tiek apie padarytą pažangą. Na, projektas vyksta, galbūt reikės šiek tiek daugiau laiko, paprašysiu kolegos e, palistruoti skaidruolėmis pažangą, bet aš savo ruoštų pabandysiu ją taip pat nušviesti. patvirtinimo režimas, kuris leistų užtikrinti, kad bus laikomasi draudimo, susideda iš trijų elementų. Pirmiausia, pasaulinė stebėsena sistema. Ir tikimės, kad e, šios sistemos pagalba galėsime klausytis tylos. Tai yra bus tyriama atmosfera, vandenynai ir gruntas. Ir jeigu dėl brandolinių ginklų bandymų būtų atitinkamo triukšmo, tai ši sistema jį užfiksuotų. Ir visame pasaulyje yra 337 matavimo e, stotis, kurios yra įvairiose aplinkose ir tokiu būdu mes bandome uh, nustatyti. Taip pat e, šios matavimo stotis turi ir oro matuoklius ir jeigu e, brandolinių ginklų bandymo metu būtų kokiu nors dujų patenkančia atmosfera, tai tai taip pat būtų užfiksuota. Na, o vienoje mes turime tarptautinį duomenų, tarptautinę duomenų bazę ir yra pasaulyje dar 250 ryšio stočių, o vienoje tie visi duomenys sukaupiami ir apdarojami. Na, pasakyčiau, kad yra įvairių raus pobūdžio triukšmo pasaulyje. Pavyzdžiui, vakar girdėjote apie dvi stiknės nelaimės - tsunaminį ir žemės drebėjimą. Ir matavimo stotis užfiksuoja visus tokio pobūdžio triukšmus. Aišku, e, verifikavimo sutarties nustatymo tikslais toks triukšmas nėra svarbus, tačiau reikia bandyti išsiaiškinti, ar kažkoks triukšmas kilo dėl stichinių nelaimių, dėl natūralių priežasčių, o kas yra įtartina. Taigi, vienoje gavus informaciją mes jos tiesiog nepadedame į, į, į stalčių mes nuolat atnaujiname informaciją, aktualizuojame ją kas dviejus metus. Taigi, tokiu būdu e, informacija platinama, renkama ir tikrinama labai greitai. Ir tam yra naudojama ta pati bendravimo ryšio sistema. Ir visame pasaulyje 200 dviejose šimtose šalise yra 2000 tokios informacijos vartotojų. Trečiasis šios sistemos elementas yra saugos tinklas, tai yra inspekcijos vietoje, tarkim, jeigu kuri nors valstybė nesilaiko pagal sutartį prisimtų uh, įsipareigojimų, pavyzdžiui, jeigu ir stebėsinos sistemos nustato įtartiną veiklą susijusią su brandaliniu ginklų bandymu, tuomet vykda siunčiamos misijos ir tokios misijos gali trukti dvi, du mėnesius ir tuomet vietoje, taikant labai griežtus metodus, yra tikrinama situacija. Na ir Reikėtų pažvelgti į 97 metus, kai mūsų organizacija pradėjo dirbti vienoje ir pasižiūrėti, kokią pažangą nuo to laiko padarėte. Na, kaip matote iš žemėlapio, mūsų sistema yra didelė. Mes visame pasaulyje turime apie 600 e, įstaigų, turime du centrus nes kai kurios e, matamos stotis yra e, tolimuose salose, kurios nėra reguliaraus laivų um, transporto, taip pat yra Antarktikoje. Taigi yra labai labai daug sačių ir kai kurių tų sačių darbas yra labai da brangus, pavyzdžiui, 10 milijonų, kai klausimasi triukšmo, triukšmo vandeninėse. Uh, ir 270 e, e, dirba vienoje, o 500-700 žmonių dirba stotyse. Nuo 97 metų mes padarėme pažangos. Na, 97 metais e, mes buvome numatę sukurti sumetamą stočių tinklą, o dabar jau su, esame sukūrę 75-80 procentų visų tų numatytų e, stočių. Sistema buvo du sikius išbandyti. Šiai sistemai du kartus buvo mestas iššūkis 2006 ir 2009 metais Šiaurės Koreja atliko du brandolinių ginklų bandymus Na ir e, šis skaidruolėm rodo, kaip įvairias stotis visame pasaulyje užfiksavo seisminius signalus. Mes kalbame apie iš viso 61 seisminę stotį. Na, nenorim varginti jūsų techniniais aspektais, aš šiaip jau esu diplomatas, kaip ten bebūtų. būtų visame pasaulyje yra 61 seisminės stotis ir tikriausiai prisiminsite, kad Irako atveju e, informacijos e, <coughs> tikrinimas Ir tas faktas, e, ar informacija yra iš vieno šaltinio, ar iš kelių šaltinių, na, daug ką nulėmė. Na, o šiuo atveju mes šią informaciją turime iš pietų, iš rytų šalių ir todėl galima teikti, kad duomenys yra labai tikslus. Taigi, tokiu būdu e, duomenys gauti iš visame pasaulyje išdėstytų stočių yra vertinami labai neutraliai. Ir visiems duomenų šaltiniams galioja tie patys reikalavimai. Be tų seisminių. E, 20, bet tų, tų seisminių signalų, kurie buvo užfiksuoti gegužė 25 dieną, tai reikia dar prisiminti 2008 metus, kai pirmas sėkiai buvo užfiksuoti Šiaurės Korejos um, e, brandoliniai bandymai. Ir tas sprogimas buvo labai mažos galios, tačiau vis dėlto matote, kad e, to, štai tai buvo užfiksuotų atitinkamų sprogimo metu išskirtų dujų plitimas. Ir pavyzdžiui, 12 dienų, 7000 km e, šios dujas keliavo iki Kanados, kurios buvo užfiksuotos atitinkamoje sistemoje. Tai tai rodo, kad e, mūsų sistemas labai pajėgios. Ir, ir tas sprogimas, kuris buvo virš 30 kartų mažesnis negu pirmieji bandymai, galėjo būti užfiksuotas po 12 dienų Kanadoje. Ir tuo metu atmosfera buvo išlikę tik tais ketvirtadalis visų išmestų, sprogimo metu iš, iš, išmestų dujų ir beje atmosferinės sąlygos taip pat buvo nepalankios matavimui, tačiau tai vis dėlto mums pavyko užfiksuoti. Sistemos veikimą taip pat sustiprina atmosferos uh, duomenų panaudojimas. Na ir naudojant 30 skirtingų platformų, taip pat e, e, naudojantis matuokliais esančiais orlaivuose. Ir beje, tas duomenis mes gauname iš Europos meteorologijos centrų. Taip per dieną gauname 6000 informacijos vienetų ir jas mes, tą informaciją mes panaudojame e, simulacijai kompiuteriuose, kaip, kaip matote. Taigi dar sėkiai paminėsiu, iš šimtų tūkstančių šaltinių surinktas tus šešis tūkstančius informacijos vienetų mes kiekvieną dieną įvertiname. Na ir svarbiausia yra pasiekti, kad valstybės galėtų kad valstybės laikytųsi, visas valstybės laikytųsi draudimo bandyti e, brandolinius ginklus ir kad visi laikytųsi šio draudimo, kuris galioja visiems. Aišku, tai yra labai kompleksiškas, sudėtingas a, e, dalykas ir noriu pasakyti, kad Uh, čia negalioja. Nėra ir tas draudimas e, siejamas su kažkokiu neigiamu ar teigiamu spaudimu. Tiesiog noriu pasakyti, kad um, 2009 metų laikotarpiu buvo 200, užfiksuota 244 seisminiai įvykiai, tai yra ilgesnis laikotarpis nei organizacijos galiojimo laikas ir per tą visą laikotarpį buvo užfiksuoti du svarbus seisminiai įvykiai, kuriuos mes ėmė su dviem brandoliniais bandymais. Tai reiškia, jog buvo užfiksuota visi 244 uh, seisminių įvykių. Ir vėlgi kita vertus tai reiškia, kad mes tų užfiksuotų seisminių įvykių nesupainėme su, ir nepalaikėme tuo, kuo jie nėra. Na ir čia mes bendradarbiavome su vairiomis organizacijomis šalimis, pavyzdžiui, be kitako su JAV. Na ir padėtis įdomi, nes, kaip žinote, per pastaruosius 8-9 metus JAV e, tarsi priešino šitai atitarčiai ir nelabai galėjome susitarti e, dėl tyrimo tačiau per pastaruosius metus JAF investavo apie 200 milijonų e, dolerių į sistemą, kurios bendri kaštai siekia milijardą dolerių. Na ir iš 42. Todėl iš 42 stebėsinos stočių mes jau dabar turime 39. Tai reiškia, jog JAV domina uh, ne vien tik tais gauti duomenis iš sistemos, bet jie taip pat yra pasirengę prisidėti, nešti savo įnašą ir prisimti įsipareigojimus. Taigi, įdomu tai, jog netgi techninių ar išteklių požiūrių stipriausia šalis yra pasirengusi nešti savo indėlį, nors ji uh, iš esmės nebuvo labai entuziastingai nusteikusi dėl dvišalių uh, organų verifikavimo. Na, o kitos šalis a, taip pat prisideda prie to, kad šitokio plataus masto sistema visame pasaulyje būtų apmokama, išlaikoma, prižiūrima, techniškai prižiūrima. Ir beje, e, už šios sistemos a, slypi dar ir tūkstančiai mm, mokslininkų ir įsivaizduokite, 2009 e, metai, gegužė 25 dieną ir įsivaizduokite, kad iš šalies kaip Kostarika, kuri kurioje mes savo stačių neturime, bet Kostarika yra saugumo a, e, taryboje ir mes informuojame apie brandulinį bandymą. A, E, ir yra skirtumas tarp to, kai tiesiog nieko nesitikė, ar kai nuolat e, įsiklausai į saugumo tarybos nuomonę. Taigi, po praėjus pusantros valandos po brandelinio sprogimo Šiaurės Korejoje virš 200 sostinių uh, E, buvo pateikta visa informacija apie sprogimo konkretikslę vietą, apie sprogimo mastus. Na ir tikrai ypatingas dalykas, kad galima buvo nustatyti, jog šis sprogimas buvo įvykdytas 5 km nuo pirminės sprogimo vietos. Ir tarkim, jeigu seisminis įvykis yra giliau, tai tuomet giliai žemės plutoje, tai galima įsivaizduoti, kad tai tiesiog žemės drebėjimas. Jeigu jis yra arčiau paviršiaus, tai tai jau kelia įtarimų. Taigi 25 dieną, 9 rytą mes visiems interesuotiems asmenims išaiškiname, kaip reikia suprasti e, tų seisminių įvykių įrašus, duomenis, ką tai reiškia, kaip juos interpretuoti. Ir jau po pietų New Yorko laiku Austrija, Kostarika, Burkina Faso ir netgi tokios šalis kaip Turkija ir aišku Vietnamas, Uganda jau žinojo, kas vyksta. Na, aišku, jom visoms reikia apsispręsti dėl politinio požiūrio, bet jų e, įvykio vertinimas remiasi tiksle informacija apie įvykio šaltinį ir tokią informaciją suteik, gavome iš 90 stočių visame pasaulyje. Taigi manau, kad e, tokios sistemos dėka e, galime viską labai tiksliai matuoti. Ši sistema buvo. Dar nebuvo pilnai išbandyta, bet manome, kad jos potencialas ateičiai yra labai didelis. Taigi dar sėki noriu Jums pakartoti, kad ši sistema yra unikali, bet ir patys draudi, dra, brandulinio ginklo bandymo uh, draudimai yra unikalus. Taigi, vadovaujantis brandolinio ginklo neplatinimo sutartimi, pirmas iki taikomi labai griežti ir konkretus draudimai brandoliniam ginklui. Taigi ir pats kontekstas yra labai svarbus. Šis draudimas galioja visiems, bet visam laikui ir visose aplinkose. Kitas svarbus elementas yra tai, jog patikrinimo įsipareigojimai yra tie patys. Taigi, daugia šalių pagrindų pirmas iki buvo prisimtas įsipareigojimas leisti atlikti vertinimus. Ir aišku, tai taip pat yra svarbus dalykas. Būtent todėl trečdalis visų tų stočių, kuriuos matėte pirmoje skaitruolėje, yra um, įsteigtos uh, brandolinį ginklą turinčiose valstybėse. Na, taigi, reikia pasakyti, tai reiškia, jog uh, brandolinį ginklą turinčios šalis dalyvauna šioje sutartėje, jos įneša savo indėlį, nes uh, pas juos jos turi bandymų, brandalinio ginklo bandymų vietas, kurios mums yra labai svarbios ir netgi pačios didžiausios šalis dabar jau nebegali veikti pavieniui. Ir duomenys platinami labai demokratiškai, tai jau paaiškinau anksčiau. Ir mes dalinamės informaciją tinklas yra labai platus, tai unikali sistema ir, ir tokiu būdu šalis gauna gal, galimybę pasijusti, kad jos yra integruotas į tarptautinę bendruomenę. Dabar šiek tiek apie sutarties įsigaliojimą. Iš 44 šalių 9 dar nėra, dar 5 dar nėra E, ratifikavusius, tai pavyzdžiui, Pakistanas, JAV, Kinija, Egiptas ir Indonezija taip pat dar neratifikavę ir tai mums yra iššūkis. Gera žinia yra štai kokia. Nuo 97 metų buvo iš viso ratifikuota 150 šalyje. O 97 metais dar iš viso niekas ne, nebuvo ratifikuota nei viena sutartis. Na ir nuo 27 metų iki, dviejų, iki 2000 buvo ratifikuota sutartis šimte šalių. Taigi galima teikti, jog tarptautinė bendruomenė tiki, jog ši sutartis įsigalios ir ta tikrinimo sistema pateisins tikslą. Taigi per visą tą laikotarpį buvo atliekamas politinis darbas sostinėse, kurio rezultatas yra ratifikavimas šim uh, šaly. Kita vertus mes bandome neižeisti mūsų strateginių partnerių. Na. Na ir taip pat yra atliekamos ir investicijos. Ir praeitą savaitę saugumo taryboje Oba, pono, prezidento Obamos kvietimu valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino naują e, saugumo tarybos rezoliuciją 1827 ir vienas iš tos rezoliucijų tikslų yra pasiekti, kad e, šis sutartis įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. Ir per 65 pastaruosius metus įvyko tik trys tokio aukšto lygio saugumo tarybos posėdžiai. Ir paskutinis iki tokio aukšto lygio susitikimas įvyko 1922 metais. Taigi, o, o kitas tokio aukšto lygio sutikimas buvo 96 metais, kai buvo primtas sprendimas pasirašyti tokią sutartį. Taigi, jeigu kas nors likščiol dvėjojo, tai dabar jau aiškiai matome, kad bent jau JAV administracija ir prezidentas tiki šiuo tikslu. Na, lieka kitas klausimas, kaip pavyks pasiekti šio tikslo. Ir čia tikėsiu, tikiuosi jūsų paramos ir visų tų paramos, kurie tiki teisinės, teisiniais principais daugia šalėme tarptautinėme kontekste, tiki tais teisiniais principais, kurie būtų skaidrus ir galiotų visiems. Taigi reikia investuoti laiko ir jėgų, kad ši idėja įsikūnytų. Na, kai kas kyla, kasgi bus ratifikami Indijoje, kas atsitiks su Indija, Pakistanu, Izraeliu, uh, Kinija. Bet aš, jeigu norėsite, sugrįšiu prie šio klausimo. Tiesiog pasakysiu, kad šis tartis yra brandalinio ginklo neplatimo režimo sudėtinė dalis. Jeigu jūs pritarite mano vertinimui, tai Šis sutartis rodo, jog pakete yra trūkumų, spragų. Na, šis režimas. Šis režimas galioja nuo 70-mečio, galiojama vadovavimasi principu laisvė visiems bet reikia įsivaizduoti, kad mes gyvename e, laikais ne vien tik tais po 2001 metų rugsėjo 11, bet ir po e, teroristinių išpolių e, Bombėje ir kitur. Ir e, piknaudžiavimas informacija gali, gali sukelti sunkumų ne vien tik tais mums, bet visiems. Taigi šis sutartis yra brandalinio ginklo nepratimo režimo dalis. Ir, sakyčiau, ši sutartis yra paskutinė fronto linija. Jeigu valstybė nuspręs eiti savo keliu, tai tai bus paskutinė fronto linija riba, kurią jai tektų peržengti tam, kad šalis apskritai pastrauktų iš tarptautinio brandalinio ginklo neplatinimo režimo. Na, ir po to peržengus tą ribą reikia imtis priemonių, tarptautinių sankcijų, tai reikia mobilizuoti tarptautinį bendruomenę ir, <clears throat> aišku, tuomet jau e, tarptautinė visuomenė turi reaguoti bendrai. Pavyzdžiui, kaip tai matėme ir saugumo taryboje. Euh, Dėkui, ponė ambasadoriu. Ačiū už tuos techninius paaiškinimus, kurie tuo pat metu yra įdomus, vertingi ir labai aiškus. Ačiū už jūsų bendras pastabas dėl, dėl branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. Pone Bliozink nori klausti ir ponas Svoboda regis. Ja, dank, Ačiū ambasadoriau už šį išsamų ir profesionalų jūsų projekto pristatymą, kuris yra sveikintinas visų politinių srovių ir pakraipų, taip pat kaip ir rezoliucija, kurią jūs minėjote. Mes tikimės, kad ši rezoliucija paspartins šiek tiek sulėtėjusi bendrą procesą, arba gerokai paspartins. Iš tikrųjų kyla klausimas, kodėl tam tikros valstybės neratifikavo jūsų minėtų sutarčių. Veikiausiai priežastys yra skirtingos, tačiau aš galėčiau manyti, kad galbūt čia slepiasi tam tikri skirtingi tiek politiniai, tiek kariniai interesai, jeigu JAV prezidentas Obama ketina, kaip manoma, greičiau ratifikuoti šią sutartį, kadangi JAV dar to nepadarė, tai Aš manau, kad JAV tuo pačiu galėtų daryti tinkamą spaudimą ir savo draugiškoms valstybėms, tokioms kaip pavyzdžiui Izraelis, kuriam mes didelės įtakos daryti negalime. Tik man kyla klausimas, kodėl galbūt yra tam tikrų e, specifinių techninių priežasčių šioms e, tokiam valstybių elgesiui Iš tikrųjų, JAV kariškiai atvirai kalba apie arba spekuliuoja netgi apie galimą brandolinio ginklo panaudojimą. Pavyzdžiui, vienas generalinio direktorato vadovas Robertas Cooperis, vienas iš realiausių scenarijų, apie kuriuos galėjau pasiskaityti, kalba apie paslėptų bunkeriuose giliai masinio naikinimo ginklo naikinimą, kuris e, ginklų atsargų, atsargų naikinimą. Tai galėtų įvykti panaudojant tokias e, mini arba mikro e, brandolinės bombas, kurių JAF manimų nereikia bandyti. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie tokius JAF aukštų pareigūnų teiginius ir galbūt e, JAV prezidentas Obama būtent nori ratifikuoti atitinkamą sutartį dėl to, kad jie nedraudžiam naudoti tokių mini brandolinių bombų. Panas Svoboda, ačiū. Pirmininkė, prieš kiek laiko turėjau galimybę lankytis pas jūs, kadangi jūsų agentūra yra netoli mano gyvenamosios vietos ir buvau susitikęs su ambasadoriumi, taigi aš nenoriu uždavinėti klausimų, tačiau noriu tik pasakyti, kad mes, Europos parlamentas, norime pasinaudoti progą, kad dabar veikia bendros tarp parlamentinių ryšių delegacijos su JAV, vyksta vizitai abipusiai ir kitą savaitę Europos parlamentas turėtų priimti atitinkamą rezoliuciją, kurie palaikytų pono ambasadoriaus tot minėtą rezoliuciją siūloma jungtinėse tautose. Iš tikrųjų, visuomeniai netgi nepastebėjus buvo sukurta labai puiki, puikiai veikianti stebėsenos ir kontrolės sistema. Ta reikia pabrėžti, tačiau aš tik tai noriu pasakyti, kad nežiūrint mūsų visų politinių pažiūrų turėtume sutelkti pastangas ir pasinaudoti savo oficialiais, neoficialiais kontaktais su JAV senatoriais ir e, oficialiu Europos parlamento pareiškimu palaikyti šią iniciatyvą. Jeigu JAV pasirašys šią sutartį, tai jau reikš automatinis spaudimą kitoms valstybėms. Tačiau jeigu pati JAV neratifikuos, tai tuomet iš tikrųjų sunkiai galės daryti poveikį kitoms valstybėms. Taigi, manau, šią kryptimį mes turėtume visi sutelkti pastangas. Ačiū, panas Vaigelis. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau jūsų paprašyti, pakomentuoti iniciatyvą ir įtraukti šį klausimą į darbų tvarkę. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu aptarti organizacijų susijusių su mūsų komiteto pagrindinė veikla, e, iniciatyvas, tačiau kartais iš tikrųjų yra pakankamai sunku gauti ir išmokti daugiau apie mūsų aptariamus klausimus arba sužinoti daugiau apie tokių organizacijų e, veiklą. Aš pats dirbau prieš dešimt metų ambasadoriumi Vienoje ir kuravau šios klausimus ir dabar aš matau, kad tuometinės idėjos jau įgavo labai konkrečią formą. Nepaisant to, kad problemos esmė, kaip minėjo kolegos, išlieka, yra dar nemažai valstybių, kurios nėra ratifikavusios arba nėra pasirašiusios masinio branduolinio ginklo neplatinimo sutarčių. Taip pat vyksta karai pasaulyje, yra kitokių grėsmių, su kuriamis susidurime. Iš tikrųjų galėtume kalbėti apie didžiulę sėkmę, jeigu mes įtikintume Izraelį arba Kiniją prisijungti prie šios sutarties, arba Iraną, Pakistaną, kitas valstybės. Aš norėčiau pritarti jūsų mintims dėl to, kad JAV užėmė dabar konkretesnę, konstruktyvesnę poziciją dėl brandojo ginklo mm, aplatinimo bandymų draudimo sutarties. Taigi, manau, kad JAV dabar turėtų Jūs kaip diplomatas iš tikrųjų ne viską pasakėte savo pasisakymę, tačiau jeigu jūs turėtumėte, jūs turite tik duomenis, tačiau neturite galimybės tu, tuos duomenis atitinkamai uh, apdoroti, išanalizuoti. Ir JAV turi tokių galimybių žymiai daugiau nei, pavyzdžiui, Slovenija ar Dramblio kaulo krantas. Todėl JAF įsipareigojimai iš tikrųjų būtų tikri įsipareigojimai mūsų bendriems tikslams. Aš pasigėdau jūsų pasisakymę, ponė ambasadoriau, daugiau minčių apie galimybę bendradarbiauti šiuose projektuose su Rusija. Galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau apie tai papasakoti. Daugmaž tai būtų ir viskas, ką norėjau pasakyti. Ačiū labai. Merci, Dėkuoju. Panas Soltieri nori klausti. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, ponė ambasadoriu, už pasisakymą. Daug sužinojau Jūsų beklausydamas ir padariau išvadą, kad daugia šališkumas šiuo klausimu yra būtinas dalykas. Na, e, o daugia šališkumas nereiškia daugia polariškumo. Nu, jūs mums sakėte, kad egzistuoja nauja viltis, kad šis sutartis įsigalios pagaliau. Tač, tačiau svarbiausia šiuo klausimu yra jungtinių valstijų pozicijos ir laikysenos pasikeitimas. Aš norėčiau gauti daugiau informacijos apie diskusijas Amerikos senate. Jeigu teisingai prisimenu, vakar Junktinių valstybių senatas e, dėl sveikatos reformos atsisakė žengti žingsnį atgal ir ketinama tą projektą įgyvendinti. Apgailestauti turbūt reikėtų tik dėl vieno dalyko. Dėl Indijos vandenino šalių nesutarimo. Pavyzdžiui, nesutarimai tarp Indijos ir Pakistano e, yra skaudus dalykas. Pridėkime taip pat jungtinių valstybių laikyseną, nes jau ta laikysena tik tai veikia kaip alyva į ugnį. Kai dėl Pakistano ir Indijos, manyčiau, reikėtų, kad vyktų diskusijos. O ar, ar ką nors daro šiuo klausimu Junktinės valstijos konkrečiai, norėčiau sužinoti. So Ačiū labai už klausimus, kuriuos galima būtų atsakinėti šisas keturias valandas. Pabandysiu juos sugrupuoti pagal atskiras temas ir bandysiu atsakyti galbūt kai kurios klausimus bendrai. Užduotas klausimas dėl santykių su kitomis valstybėmis Izraeliu, Kinija, Iranu, Pakistanu ir Rusija buvo užduotas klausimas dėl JAV pozicijos ir e, galimybių ratifikuoti šią sutartį. Ponas Svoboda išreiškė mintį, ką Europos partneriai ir ką Europos parlamentarai galėtų nuveikti. Noriu pasakyti, kad JAF ratifikacija iš tikrųjų yra labai svarbi ir ne viena valstybė tokia kaip e, Kinija, Indonezija ar kitos turėtų laukti, kol ratifikuos JAF. E, <clears throat> tačiau iš tikrųjų dabar jos laikosi tokios pozicijos, laukia, kol pirma ratifikuos šią sutartį JAF. Ir galima būtų teikti, kad jeigu jūs lauksite, kol JAF ratifikuos, tai jūs tokiu būdu nepa didinsite e, savo saugumo. E, šiuo metu senate yra reikalingi 67 balsai ratifikavimui, yra užsitikrinta kol kas tik tai 60 paramos balsų. Kol kas dar ore pakibė ir kai kurie kiti su to susijusi klausimai. JAV tai yra vidaus politikos klausimai, sveikatos reforma, neaiškiai yra ekonominė, finansinė situacija, klimato kaita. Galbūt e, todėl senatas turi skirti jiems e, daugiau dėmesio. Todėl šiuo metu yra pakankamai sudėtinga būtų prognozuoti. Vicepirmininkas valstybės sekretoriai, jie taip pat anksčiau buvo senato nariais ir iš tikrųjų jie žino kaip integruoti parlamentarų darbą. Kissingeris, Šulcas, Peri ir kitos pavardės įkūnyje labai simboliškai <clears throat> šios sutarties nuostatų šalininkus arba priešininkus arba buvusius šalininkus ir priešininkus. Taigi, ir pavyzdžiui, kalbėdami apie Henry Kissingerį, mes nekalbame apie kažkokius tai e, ginkluotės e, kontrolės organizacijų biurokratus, Ir e, aš galbūt esu vienas iš tų biurokratų, tačiau Henry Kissingeris tikrai toks nėra. Ir būtent šie politikai JAV teigia, kad brandoliniai ginklai tampa vis labai vertingi tokiuose situacijose, kuomet tam tikros grupuotės arba nevalstybės veikėjai gali pasinaudoti piktam tomis egzistuojančiomis technologijomis, medžiagomis arba jau sukurtais ginklais. Taigi būtent tą, tai, į tą tai noriu kreipti dėmesį, jeigu jūs saugumo tarybos pastarosios savaitės posėdį stebėjote įdomiau, Džo Šulcas, jame dalyvavo Henry Kissingeris, taip pat ir Vimperis e, saugumo tarybos posėdėje dalyvavo ir e, pristatė ten savo nešalininkų poziciją. Tarpo kiti senatoriai Makeinas, Lugaras, e, taip pat atrodo, kad labiau linkia pritarti Kissingerio ir kitų pozicijai. Štai vyksta bendra diskusija JAV šiuo metu apie brandolinių ginklų vaidmenį, apie kontekstą, kuriame būtų e, galima numatyti tam tikras e, nusiginklavimo, brandolinių ginklų sargų mažinimo galimybės ir iš tikrųjų vyksta įvairios analizės, dėrybos. Prieš kelias savaitės lankiausi su tuzino ekspertų JAV ir diskutavome šios klausimus. Iniciatyvų yra tiek iš viršaus į apačią, tiek iš apačios į viršų ir visos jos priklauso nuo atitinkamos politinės paramos. Manau, kad mes turėtume apsišarvoti kantrybę ir e, mes e, turėtume vadovautis principu, kad kiekviena valstybė pati turėtų nuspręsti, kada jai pačiai yra geriausia ratifikuoti šią sutartį, kadangi iš tikrųjų pasirašydami, ratifikuodami šią sutartį, jie tai yra atskiros valstybės padarys gerą darbą pirmiausiai savo, padidintamos savo saugumą ir būtent tą dalyką turi suprasti visi tiek JAV, tiek Indijoje, tame post Bombėjaus kontekste dabar vyksta atitinkamos diskusijos ir iš tikrųjų Indijoje jau pradedama suvokti, kad regioninės, regioninės ginklavimuose varžybos, kurios šiuo metu vyksta tarp Indijos Pakistano ir taip pat tarp Indijos ir Kinijos tam tikrą prasme, didinant gamybos pajėgumus, e, taip pat didinant žmonių, mokslininkų skaičių, kurie yra susipažinę su atitinkamomis brandolinio ginklo gamybos technologijomis, iškyla pavojus, kad po to tos technologijos pasklis po pasaulį ir e, gali kilti pavojus dėl e, purvinų bombų, e, kuriuose naudojamos brandolinės medžiagos išplitimo atitinkamuose regionuose. Todėl mes norime užkirsti kelią tokioms piknaudžiavimo galimybėms arba tikimybėms ir Indija tą turi suvokti. Galbūt viena vertus tai yra brandolinio e, atgrasimo taisyklė, kuria šiuo metu Indija vadovaujasi, tačiau tos taisyklės nebūtinai gali būti taip pritaikytos, kaip yra parašyta knygose taip pat yra ir kitas principas, kurio galbūt Indijos tam tikri politikai vadovaujasi. Pavyzdžiui, jeigu kiltų konfliktas tarp Indijos ir, ir Pakistano tame regione, tai galbūt Indija galėtų atlaikyti keletą brandalinių smūgių, tačiau Pakistanas jau tikrai nesugebėtų to padaryti. Ir yra tikrai pakankamai sudėtinga bendra situacija. Taigi mes turime pakeisti tokį mąstymą Indijoje, Pakistane, Kinijoje ir kitose valstybėse. Taip pat yra labai svarbu mums stebėti, kokie kryptimi juda atitinkamos valstybės. Indijos mokslininkas Santana e, prieš tris savaitės iškėlė mintį, kad Indijai reikia didinti vandenilio bombų gamybos vandeninių bombų bandymų apimtis. Tuo tarpu 98 metais, kuomet buvo sustabdyti brandoliniai bandymai e, Indijoje, buvo teigiama, kad jų atnaujinimas pakenktų Indijos ir JAV tarpusavio santykiams, ypatingai uh, prekybos srityje ir kad jau atlikti brandaliniai bandymai, e, jų rezultatai yra patenkinami. Labai įdomu pastebėti, kad e, tokios mintis ir tokie teiginiai yra išsakomi ne e, kažkur tai užsienyje Indijos atžvilgių, tačiau šis mintis kyla Indijos viduje, taigi aš manau, kad situacija yra įvertinama šiuo metu iš naujo ir tam tikrą prasme atspindi e, atitinkamų procesų e, judėjimą užkulisiuose, mes galime tikėtis, kad e, arba manyti, kad panašus procesai vyksta taip pat ir Kinijos viduje. Tai reiškia, kad dabartinėme etape ši sutartis gali įsigalioti tik tai, jeigu jai pavyks susilaukti pakankamai politinės paramos ne tik iš parlamentarų, tačiau ir vyriausybių bei mm, parlamentų atstovų. Iš tikrųjų, tuo metu, kai buvo pasirašyta ši e, sutartis, nereikėjo e, brandulinių neplatinimo sutartis nereikėjo įtikinėti nei Klintono, nei Meidžero, nei Širako jos būtinumu. Kodėl? Ne todėl, kad ambasadoriai sugebėjo šį klausimą pakelti atitinkamą politinį lygmenį, bet todėl, kad politiniai lyderiai kartu su likusia tarptautinė bendruomenė suvokė, kad šis sutartis yra uh, būtina ir e, būtent e, <clears throat> mums ir e, reikia dabar pasitelkti atitinkamus metodus. Buvo užduotas klausimas dėl Izraelio. Izraelis buvo pastarąją savaitę dalyvavo jo atstovai tinkamoje konferencijoje, kurioje dalyvauja Hillary Clinton ir kiti aukšto rango pareigūnai. Izraelis ne pareiškia, kad ratifikuos šią sutartį, e, tačiau yra vien, vien jau geras dalykas, kad Izraelis yra ją pasirašęs, tačiau Izraelis pareiškia, kad jeigu sistema iš tikrųjų yra atitinkamos regioninio bendradarbiavimo grupės e, sėkmingai veikia, tai e, galbūt Izraelis, Izraelio pozicija artimiausiu laiku ir pasikeis priklausomai nuo to, kokius sprendimus priims kitų valstybių vyriausybės, tačiau Izraeliui iš tikrųjų yra šiuo metu daromas pakankamai rimtas tarptautinis spaudimas, nes e, branduolinio ginklo neplatinimo sutarties pratesimas buvo pasiektas turint omenyje įvykius artimuosiuose e, rytuose, kuomet prisijungė nemažai e, pietų pusėtulio valstybių. Rusija yra ratifikavusi šią sutartį kol kas Rusija neveikia Rusijos e, e, ne, ne visos e, stebėjimo stotis Rusijoje veikia tik tai 60 procentų, kai tuo tarpu JAF veikia 95 procentas visų stebėjimo stočių. Jeigu Rusija galėtų ratifikuoti šią sutartį anksčiau nei JAF, tai būtų pakankamai rimtas argumentas Kinijos atžvilgių, e, siekiantai parodyti, kad tai e, neturėtų stabdyti tarptautinio saugumo struktūrų kūrimo. Dėl brandolinių ginklų panaudojimo galimybės įvairiais atvejais aš galėčiau pacituoti Hario Kissingerio žodžius pasakytus šią temą ir jis ir kiti iš tikrųjų norėtų visiškai atsisakyti brandalinių ginklų, jų logika yra visiškai aišku. Mes, <clears throat> aišku, šiuo metu to etapo nesame pasiekę, ar šis startis padės pasiekti šio tikslo, nežinau, dabar yra dar start sutartis ir kitos masinio e, naikinimo ginklo atsargų mažinimo sutartis Taigi mums reikia kalbėti ir apie tam tikrą e, <clears throat> strategiją, tam tikrą taktiką, siekiant mažinti brandalinių valstybių dabar turimus arsenalus. Iš tikrųjų, čia reikia kalbėti apie mažus žingsnelius, kurių yra pakankamai daug arba kurių nužingsniuoti reiktų pakankamai daug, tačiau dabar galime pastebėti, kad bent jau e, šioje srityje iš tikrųjų procesai juda. Ir e, jeigu JAV senatas ratifikuos atitinkamas sutartis, tai procesas gali pajudėti dar greičiau. Mano pozicija yra labai aiški. Sižvelgiant į pastarųjų dešimtmečių mūsų veiksmų rezultatus, vis mes pripratome prie nuolatinio stebėjimo vykstančių procesų. <clears throat> Ir Obama generalinėje asamblėje jungtinėse tautose aiškiai pasakė, kad JAV šiuo metu grįžo ir ėmėsi tinkamų iniciatyvų masinio e, naikinimo ginklų platinimo srityje, tačiau dabar jau prie šių iniciatyvų e, turėtų prisijungti ir visi kiti, turėtų palaikyti JAV iniciatyvas ir mes turime imtis atitinkamų veiksmų ir iniciatyvų taip pat patys. Taigi e, Aš nekalbu apie ES valstybės ir jų sostinės, nes e, dauguma jų jau visos yra ratifikavę. Mes turime, kaip minėjo Hanes Svoboda, kalbėti su parlamentarais, su e, įvairiomis, įvairiomis parlamentinėmis organizacijomis e, ir kurti atitinkamus tinklus, naudotis turimam, turimais kontaktais. Jūs galite paskambinti savo kolegoms Tailandė, Indonezijoje, kitose pasaulio vietose, kurios ratifikavę šią sutartį galėtų tam tikrą prasme didinti spaudimą toms mano minėtoms devynioms valstybėms, kurios yra pačios svarbiausios ir nėra ratifikavusios. Taigi mes turime veikti pakankamai aktyviai. Buvo užduotas klausimas e, dėl pana Galtieri apie vilties atgaivinimą. Mano manimo, viltis niekada nebuvo mirusi. Ir iš tikrųjų tą viltį būtina atgaivinti pačiu tinkamiausiu laiku. šiuo metu sąlygos yra iš tikrųjų pačios tinkamiausios. Ir vėjas pučia į mūsų laivo burės. Ir jau ratifikavusi 150 valstybių, aiškiai parodė, kad organizacija veikia sėkmingai, kad ji yra gyvybinga, tačiau reikia dar žengti paskutiniuosius žingsnius ir jie yra svarbus dabartinėje situacijoje. Aš galėčiau trumpai pademonstruoti jums dvi arba tris skaidrės, jeigu jungsite vėl aparatūrą ir galime pademonstruoti, kokiuose regionuose didėja brandolinių technologijų panaudojimo, panaudojimas ir uh, kuriam, kur dabar vystosi branduolės technologijos, technologijos, tai yra e, Azija, Vidurio Rytai ir Latino Amerika. Ir iš tikrųjų, jeigu e, mes sugebėtume šios procesus šiek tiek amortizuoti pasitelkę mūsų dabar siūlomos priemonės, tai e, mes matytume labai daug bet, pavyzdžiui, Azijoje arba vidurio e, rytuose, remiantis atitinkamai statenos protokolais, mes galime e, taip pat pirštų parodyti į tam tikrus Latino Amerikos regionus Tačiau pagrindinės valstybės, kurios yra neratifikavusios sutarties, yra Azijoje ir artimuosiuose rytuose. Taigi mums yra reikalingas tam tikras apsauginis tinklas, e, kuris e, būtų atliktų tam tikras saugiklio funkcija. Ir jeigu dabar 10 procentų kiekvienais metais didėja brandalinių technologijų naudojimas mano minėtose regionuose, tai mes turime e, imtis priemonių, kad galėtume užtikrinti, jog šiomis technologijomis nebus piknaudžiaujama. Jūs galite pažiūrėti e, tam tikrų šviesę žalės spalva paminėtus taškus, e, kur e, E, kur dar yra nepakankamai vykdoma stebėsena. Ačiū, ponė ambasadoriu, už jūsų įdomius komentarus. Mūsų kolega Svoboda pabrėžė, kad jeigu galima manyti, jog valstybės ir ratifikuoja sutartį už gražias ambasadoriaus akis, atleiskit už tokį familiar, familiarų pasakymą, arba dėl to, kad Europos parlamentaro akis yra gražios, tai nežinau, ar čia yra geriausias kriterijus. Manyčiau, kad savo delegacijų darbo tvarkėse mes turime tuos klausimus įtraukti, turime užtikrinti, kad tarp parlamentinės delegacijos uh, dirbtų produktyviai ir primintų nuolatos valstybėms jų įsipareigojimus. Manyčiau, kad Europos parlamentas šioje srityje gali įnešti savo indėlį. Turime dar du pasisakančiusius. Pone Nikolai, pirmiausia. Dėkoju, pone pirmininkė. Pone ambasadoriu. Negaliu nepastebėti, jog buvo padėta daug diplomatinių pastangų šiai sutarčiai įvyko ir diplomatinių, ir politinių lygmenių, vyko taip pat ir moralinis spaudimas, kad sutartis būtų greičiau ratifikuojama. Dabartinė evoliucija susijusi su šia sutartimi, net jeigu Kinija ir Junktinės valstijos ratifikuos šią sutartį, tebelieka e, galioje tų šalių, kurios turi galimybę blokuoti susitarimo įsigaliojimą. Todėl, kad e, formuluotė dėl sutarties įsigaliojimų yra šiek tiek netradicinė, netokia kaip kitose sutartyse. Ar manote, kad 14 sutarties straipsnio peržiūros konferencija galėtų įvykti ir kad būtų galima tuo būdu pamatyti, kiek iš tikrųjų šalis remia šią sutartį. Ačiū. Pone Lunačiak, taip pat turiu klausimą. Dėkuoju, pone Totai. Norėčiau patikoti už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir atsiprašau už tai, kad e, negalėjau išklausyti jūsų pristatymą kiek anksčiau, tačiau esu nauja parlamentarė šiame parlamente, tačiau kaip Austrijos e, parlamento nariai sekiau jūsų organizacijos darbus ir todėl esu susipažinusi su situacija. Labai malonu, kad atvykote ir kad su jumis galima padiskutuoti ir norėčiau pasidalinti e, dviem dalykams, be kita ko mūsų frakcijos, šalių frakcijos vardu. Na, manau, kad e, jūs palėtėte ir emocijos. E, jūs kalbėjote, kad tarsi orai nušvito ir galima iškelti bures. Na, tai tikėkime, kad tai, ką. Ka tai, kas vyksta dabar, tai, kas sako ir prezidentas Obama, suteikia vilčių, kad pavyks pasiekti rezultatų ateityje. E, <clears throat> Ponas Svoboda iškėlė įdomų klausimą ir aš tikrai manau, kad mes kaip Europos parlamento nariai galime daug ko nuveikti, susitikdami su kitų šalių E, politikais, ypač iš tų šalių, kur dar reikia ratifikuoti sutartį, dirbdami komitetuose, mes galime prinešti savo indėlį. Ir e, tai yra svarbu ne tik tai visiems mums, bet ir pačių minėtų šalių saugos interesams užtikrinti. Tiesą sakant, e, neturiu daugiau klausimų, tiesiog uh, Norėjau sakyti mano visapusišką paramą ir tikiuosi, kad jums pavyks pasiekti nusibrištų tikslų. Labai to tikiuosi. Na, dėl tos garsiosios įsigaliojimo formulės, na, tikiuosi, kad istorija mums teko vienintelį, sėki toks unikalus malumas um, ją skaityti. Uh, bet mums teko garsiai perskaityti tuos 44 e, valstybių pavadinimus įtrauktų sutartį ir tikėkime, kad šios šalis visos ratifikuos. Na, iš esmės tikėkime, kad tie na, nenspėjami žaidėjai, at, užsispyrę žaidėjai gal ir e, sutiks Bet kitas klausimas yra, ar likusi tarptautinės bendruomenės dalis turėtų tapti šios sutarties ir sutarties neratifikavusių šalių įkaitų. Aš norėčiau pasakyti štai ką, kad kiek, likus kiekvieną testą, tarkim, im, Imant brandulinį ginklą, kiekvienas į kitą brandulinį ginklą bandant, jis tampa veiksmingesniu, mažesniu, geriau valdomu. Ir jau po to tą ginklą galima būtų panaudoti branduliniai galvutai. Na ir aišku, čia reikėtų išvelgti kilmės šalis. Tačiau pažiūrėjus į patį technologijų plitimo modelį, tai tai mus, mums primena, kad mes visi ka, turime galvoti apie uh, e, brandulinio ginklo plitimą, kuris paliestų ne vien tik tais kilmės šalis, bet ir turime nepamiršti, kad brandolinis ginklas dažnai parduodamas per užpakalinės duris ir plinta tokiu būdu. Tai kelia pavojų, jog brandolinio ginklo neplatimo režime atsiras naujų įtrukių. Tai verčia mus visus susirūpinti. Tarkim, viena valstybė gali nuspręsti tiesiog tęsti testus ir tai gali būti arba tiesiog jos bandymo laukai, arba galbūt ta šalis gali netgi parduoti savo paslaugas kitoms šalims. Taigi tai labai didelė dilema. Ir manau, kad šią situaciją galime spręsti. Um, Pavyzdžiui, pripažįstant, kad uh, kad galbūt pasirašys, ratifikuos septynios šalis. Na gal naivu tikėtis, kad tos septynios šalis pasiraitos rankovės ir imsis darbų, bet na vėlgi kita vertus, gal 97 metais mes taip pat buvome naivus, tikėdamiesi, kad mūsų idėja pasiteisins, bet dabar matome rezultatus ir jie nėra naivus. Aišku, nu, jeigu norime pasiekti tikslų, reikia visų indėlio, reikia, kad visi prisidėtų, bet tiesiog, jei neprieštarausite, bandau įtakoti jūsų protus teigiamą linkmę, atsiprašau už tai, bet, bet noriu tiesiog pasakyti, kad ne mes turime kažką padaryti. Ir beje, tai pasakiau kolegams Ženevoje, už kiekvieno mūsų žingsnio slypi konkretus žmogus. Taigi mes visi privalome prisidėti, nešti savo, kad ir nedidelį, bet svarbu indėlį. Tik tokiu būdu galėsime pasiekti rezultatų. Na, nemanau, jog verta E, sudėti rankas ir pasakyti, na kągi, net jeigu ir visos valstybės, ne visos valstybės ratifikavo, bet svarbiausia, kad sistema veikia. Tai nėra tinkamas kelias į priekį. <clears throat> Mes, juk ant kortos pastatyta ne tik tai ši sutartis, bet ir pats daugia šalio problemos sprendimo principas E, prezidentas Obama, Obama e, Junktinių tautų generalinėje asamblėje pakvietė visus įnešti savo indėlį. Na ir artėja kadencijos vidurio rinkimai JAV. Ir aišku, visi galvoja, jeigu mes kartą investuojame pastangas, laiką, lėšas, tai koks bus uh, rezultatas ir ši sutartis yra vienas iš potencialių galimų tarptautinės bendruomenės pastangų rezultatas. Ir jeigu investuoji, tikėsi pelno, rezultato ir investuokime, nes kitaip galbūt užtruks dešimtmečius, kol uh, prašvistas dangus ir galėsime kelti būres. Ačiū, ponė ambasadoriu. Manau, kad šitas politinio švietimo seansas buvo visiems naudingas, visi teigiamai jį įvertino. Jūs, aišku, būsite visada laukiamas e, mūsų posėdėje ateityje, kad galėtumėte pristatyti tuos e, šios sutarties ratifikavimo vystimus į etapus, kad galėtumėte mums, parlamentarams, e, papasakoti, kaip ir kas viskas vyksta ir, ir kiek mes galime prisidėti prie to, kad viskas vyktų sėkmingai. Kvieščiau jūs apsilankyti kitą met mūsų posėdėje, kad mums vėl pristatytumėte, kokie poslinkiai vyko šiame procese. Dėkoju už posėdį. Šiandien baigsime savo posėdį. Susitiksime spalio 15 dieną. Ponas Vais lankysis mūsų posėdėje iš Europos gynybos agentūros, kalbėsime apie išminavimą. Afganistanas yra ta tema, kuri kelia daug rūpešių spalio 6 dieną, kitą savaitę. Užsienio reikalų komitete lankysis ponas Segylė, ES specialus atstovas Afganistane. Dėkoju, kvieščiau frakcijų koordinatorius dar trumpam pasilikti Tęsime vakarykštį valdybos posėdį. Dėkoju.